Kitas darbo tvarkės punktas yra pono Fandalin pranešimas ES jūrų transporto politikos strateginiai tikslai ir rekomendacijos iki 2018 metų pirmasis ir pristatys per keturias minutės šį klausimą pranešėjas ponas Peter Fandalin. Prašau. Pirmininkė, ačiū labai. Būtų galima ilgai diskutuoti apie ES jūrų transporto politiką, aš tačiau apsiribosiu tik keliais esminiais aspektais. Pirmiausiai, dėl sektoriaus svarbos 80 procentų pasaulio prekybos srautų vyksta per jūras. Ir e, Europoje čia atitenka 41 procentas, Europos rinko 40 procentų visų prekių pervežama jūrų keliu, taigi ekonominė šio sektoriaus reikš, reikšmė yra labai didelė ir jis turi konkuruoti pasauliniu mastu. Taigi pagrindinis klausimas, apie kurį turime kalbėti čia ir yra konkurencija ir skirtingos valstybės taiko skirtingas paramos priemonės savo jūrų transportui. Ir jeigu mes e, Europoje nesimsime koordinuotų veiksmų, tai visi Europos laivai ateitie ims plaukati su po Hongkongo ar Singapūro vėliavomis. Ir e, <clears throat> tai reikštų e, grėsmę visai logistikos struktūrai, laivų statykloms, jūrininkų rengimo mokymo institucijoms. Visur mes galėtume pamatyti didžiulę žalingą neigiamą įtaką, jeigu nesuderinsime jūrų transporto politikos es mastu. Mes turime kalbėti apie mokesčių suvienodinimą, taip pat tam tikras mokestinės lengvatas jūrų transporto įmonėms, laivininkystėms įmonėms. Tik tokiu būdu mes sugebėsime išlaikyti Europos konkurencingumą šioje srityje. Ir, ir e, todėl norėčiau paklausti komisaro, kada ES pateiks pasiūlymus dėl valstybinės paramos Europos jūrų uostam. Buvo kalbama apie rudenį visą laiką, tačiau nepasakyta, kokiais metais rudenį tie pasiūlymai bus teikiami. Mes turėtume reikalauti <clears throat> taip pat ir atskaitomybės dėl paramos panaudojimo, neturėtume teikti paramos beveik neveikiančiams jūrų terminalams arba kitiems nerentabiliems jūrų uostams. Tai būtų prilyginama E, negyvo nugaišusio arklio gaivinimui vitaminais. Kalbant apie e, grėsmę kylančią e, dėl laivų plaukimo po kitų valstybių vėliavomis. Mes norime, kad laivai ir laivų vėliavos laikytųsi tam tikrų kokybinių tonažo reikalavimų. Todėl mes negalime automatiškai taikstytis su tuo, kad laivai plaukia po bet kokios valstybės vėliava. Taip pat turime užtikrinti kartų kaitą jūrininkų kartų kartą reikia imtis atitinkamų priemonių, siekiant e, labiau reklamuoti jūrininko profesiją ir steigti jų informacijos e, bei galimybių jaunimui, vaikams taip pat ir mokyklose susipažinti su šios profesijos galimybėmis. Ačiū labai. Ačiū ponui Fandalinui. Dabar žodis teikimas pana komisarui. Gerbimi parlamento nariai, norėčiau padėkoti pranešėjai už puikiai atliktą darbą šiuo politiškai svarbiu klausimu. Jūrų transporto strategija iki 2018 metų e, buvo ją ja, atsižvelgta rengiant komisijos strategiją iki 20 metų, e, taip pat teikiant visus pasiūlymus transporto srityje mes manome, kad jūrų transporto strategija yra pagrindinių Europos transporto procesų priešakyje. Jūrų keliu yra pervežama labai daug prekių, todėl turime pasinaudoti atsiverinčiomis ir turimomis galimybėmis, turime užtikrinti ilgalaikį Europos e, laivybos tvarumą. Tai reiškia, e, laivyba, jūrų transportas privalo būti veiksmingas, saugus ir kokybiškas, jis turi užtikrinti kokybiškas darbo vietas, taip pat skatinti europinį. Europoje pramoninės naujovės. Komisija visą laikę pabrėžia, kad reikia ieškoti globalinių sprendimų, pasaulinių sprendimų, siekiant sumažinti šiltnamą efekto dujų išmetimą. Sižvelgiant į ekonominės krizės aplinkybės, ši strategija ir toliau lieka galioti. Dabartinėje, dabartinėje situacijoje reikia siekti e, pagerinti situaciją tarptautiniu mastu, pagerinti ES jūrų transporto konkurencingumą, vengti arba kovoti su piratavimu, derinti savo veiksmus su svarbiausiais prekybos mm, partneriais. Aš sveikinu transporto komitete priimtas išvadas ir teikiamą pranešimą ir galiu Jūs patikinti, kad daugumą klausimų komisijoje jau yra svarstomi, siekiant įdėkti įvairius veiksmus įgyvendinant atitinkamą strategiją. Atitinkami formalūs sprendimai e, yra labai svarbus siekiant sukurti bendrą jūrų transporto erdvę be jokių barjerų ir kliūčių. Komisija rengia jūrų transporto socialinę darbo tvarkę, taip pat ir e, elektroninė jūrų transporto iniciatyva, kuri bus, kurios bus pristatytos 2011 metais. Taip pat norėčiau e, atsakyti klausimą dėl valstybės paramos laivybos įmonėms 2004 metų gairės šiuo klausimu nenustos galioti 2011 metais, jos bus tik peržiūrėtas. Kita vertus dabartinė krizė, kuri e, turėjo didelės neigiamos įtakos jūrų transportui, leidžia mums pagalvoti apie konkrečias priemonės siekiant geriau įgyveninti parengtą strategiją ir šias priemonės pristatysime šių metų vasarą. Ačiū. Ačiū komisarui, dabar pasisakys politinių frakcijų atstovai. Pirmasis kalbės ponas Komo atsakos dvi minutės Europos liaudės partijos frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Su labai dideliu susidomėjimu ir e, pozityviu požiūriu e, klausiausi komisijos nario Piebalks. Jūrų transporto sektorius yra nepaprastai reikšmingas Europos ekonomikai ir Europos Sąjunga e, turi išsaugoti savo lyderės vaidmenį šioje srityje ir užtikrinti aukštą jūrų transporto lygį. Tai yra didelis iššūkis, ponė pirmininkė ir mėlyje kolegos. E, Mes turime išsaugoti savo lyderės vaidmenį pasaulyje ir todėl mums reikia veiksmingos ir suderintos strategijos skirtos jūrų transportui. Šiandieną svarstomas pranešimas, kuriame, e, už kurį buvo balsuota didžiaja dauguma kom, atsakingame komitete, eina teisinga linkme. Tekstas ir be pakeitimų, mano nuomonė, yra tikrai labai geras. Jame reaguojama į e, būtinybę laikytis aiškios linijos šioje srityje. Žinoma, Europos jūrų transporto sektoriui kyla e, du dideli iššūkiai. Pirmasis e, yra konkurencijos didėjimas. Ir Dažnai yra taip, kad e, jūrų sektorių būtina finansuoti ir iš valstybės biudžeto, kadangi dažnai jame susidurėma su nesažininga konkurencija iš trečiųjų šalių e, pusės. Todėl siekiant užsaugoti mūsų e, jūrų, jūrų transporto sektoriaus konkurencingumą, turime papildomai finansuoti šį sektorių. Kitas iššūkis tai yra jūrininkų mokymo ir kvalifikacijos kelimo stipri, struktūrų stiprinimas. Mes matome, kad pastaruoju metu jauni žmonės nelabai linkia rinktis jūrininko profesiją ir dėl to mums reikia atkreipti dėmesį būtent į šią problematiką. Taigi į tai būtin, būtina atsižvelgti šiuo metu. Ačiū. Ponas Fleckenstein, socialistų frakcijos vardu, trys minutės, prašau ponė pirmininkė, mėlyje kolegos, ponė komisijos nary. Pirmiausia, mes sveikiname tai, kad ateityje bus e, numatyta jūrų transportui skirta strategija ES, net jeigu ir dar teks palaukti jos įgyvendinimo. Mes darome prielaidą, kad e, šis pranešimas galų gale bus įtrauktas ir į Baltąją komisijos knygą. Europos jūrų transporto strategija iki 2018 metų e, padės ES tapti konkurencingesnė šioje srityje ir reikia tikėtis, kad e, tas e, konkurencingumo sąlygas mes gyvendintisime remdamėsi atitinkamais aplinkosaugos ir socialiniais standartais ir užtikrindami aukštą laivybos kokybę. Norėčiau paminėti keletą dalykų. Pirmiausia, laivyba yra aplinka tauko, tausojanti transporto rušis, dėl to mes e, pabrėžiame, kad ateityje būtent šis, e, trans, šis transporto sektorius prisidės prie e, aplinkos standartų įgyvendinimo. Mums reikia numatyti ir skatinamasias priemonės, pavyzdžiui, žaliųjų uostų vadinamųjų kūrimą. Ir, e, reikėtų paraginti komisiją ir tarybą, e, panagrinėti galimybės, apsvarstyti galimybės, steigti kuo daugiau tokių žaliųjų uostų. Taip pat reikia užtikrinti konkurencingumą šio sektoriaus e, e, ir kitų transporto sektorių atžvilgių. Todėl mes raginame komisiją parengti atitinkamą um, poveikio aplinkai įvertinimą, atsižvelgiant į e, e, sieros e, rūk, e, rūkšties ir e, e, sieros oksidų e, poveikį aplinkai. Ir kitas svarbus dalykas, kuris man ypatingai reikšmingas, tai yra E, didžiųjų Europos uostų įtraukimą į e, transporto, e, transeuropinių transporto tinklų projektų įtraukimas. Aš manyčiau, kad tai yra tikrai būtinas žingsnis siekiant skatinti įvairia rūšių transporto, įvairia rūšių transportą ir jo skatinimą Europoje. Aš džiaugiuosi, kad rengiant šį pranešimą dalyvavo ne vienas kolega, jų buvo e, keletas ir aš tikiuosi, kad mūsų pateikti e, pakeitimai susilauks paramos balsuojant. Ačiū. Pone Savisar, jei ji yra salėje. Like Gal kas nors pasisakytų vietoj kolegės? Kolegiai Paulson? Aš esu Gezinė Maisne, aš jau prašiau uh, laiko kalbėti. Aš žinau, kad ponė Savisar nėra ir nežinau, reikėtų man kalbėti vietoj jos. Uh, sorry there was supposed to be a speaker for the for the for the liberal party madam madam savisar if she is not here we galvau kad e, ponia savidus ponia savisar reikėjo pasakyti na jeigu ponia savisar nėra tai paskui suteiksim žodį Aš žinau, kad aš taip pat gavau laiko pasisakyti, kadangi esu koordinatorius šiuo klausimu, o ponė Savis ar savo nuomonę atsiunti raštu. Taigi suteiksime žodį mm, žaliųjų atstovams pirmiausia, o po to ponė Maisner jums. Ar gerai? Ačiū. Ponas e, Beset, žaliųjų frakcijos vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Žaliųjų frakcija remia be jokių išlygų pranešimą ir rekomendacijas, kurias pateikė ponas Vandalin. Tekstas yra subalansuotas, tai yra glaudaus bendradarbiavimo vaisius. Ir tą bendradarbiavimą ponas Vandariant puikiai užmesgė su visomis frakcijomis. Pranešimą remiame, kadangi e, ten aiškiai yra išdėstyti jūrų politikos iššūkiai, o būtent yra kalbama apie tai, kad e, jūrų transporto srautai nuolat auga tiek ES viduje, tiek tarptautiniu lygmeniu. E, o tuo tarpu socialinius klausimus ir aplinkosaugos e, klausimus svarbu spręsti paraleliai, nepaukoti jų vien ekonominius tikslams. Labai svarbu, kad būtų kalbama apie tvar, e, tvarų vystimąsi, apie tvarę plėtrą. Šis pranešimas atvaria pozityvas perspektyvas, kad iki 2018 metų jūrų transportas galėtų vystytis esant geresnėms sąlygoms. Mes Ypatingai norėtume pabrėžti būtinybę kovoti su e, laivais, kurie netitinka nustatytų standartų arba kurie tik dėl to, kad kažkokių valstybių vėliavos yra pigios plaukė su ne savo valstybės vėliava, bet su bet kokių valstybių vėliavomis. Svarbu yra užtikrinti, kad būtų vystomas multimodalinis transportas ir uostų e, galimybės bendradarbiauti tarpusavyje. Svarbu turėti administracijos vieningas taisyklės susijusias su galimybė įplaukti ir išplaukti į ES uostos ir svarbu skatinti e, jūrininkų profesijos populiarumą, teikti apie ją jaunimų informaciją bei neužmiršti aplinkos saugos klausimų. Visa tai mūsų supratimu kas yra susiję su jūrų transporto sektoriaus skatinimu, su konkurencijos skatinimu šioje srityje, susilauks nuolatos mūsų paramos. Pono Vandalin pranešimas e, yra būdas įvertinti bendrą aplinkosaugos aspektą. E, jūrų transporto plėtojimas gali padėti spręsti aplinkosaugos reikalus. E, tai gali padėti tinkamai kovoti taip pat su klimato kaita. Apgailestauti tenka tik dėl vieno. Mes teikėme pakeitimą, norėdami, kad jūrų transporto sektorius būtų integruotas į E, prekybos taršos leidimais sistemą, tačiau mūsų pakeitimas nepasirodė priimtinas nei pranešėjui, nei komitetui. Mūsų nuomonė, joks ekonomikos sektorius neturėtų e, būti išimtis bendrai taisykliai. Lygiai taip pat kaip kelių transporto sektorius, e, kaip kiti sektoriai. Net jeigu nedaug iš metalų patiekia tik šis sektorius, jis neturėtų būti išbrauktas iš bendrų taisyklių sąrašo. Tad mes pateiksime savo pakeitimą plenarinėme posėdėje. Ačiū. Merci. Mr. Henin for, for GUE e, for three minutes. Dėkoju, ponė Henin. Gerbiami kolegos, e, yra būtina užtikrinti bendrą ES jūrų transporto plėtojimo politiką. Tai yra būtinas dalykas, nes tai padeda užtikrinti politinę, ekonominę ir maisto nepriklausomybę. Ta strategija, kad būtų efektyvi, turi būti globali. Svarbu, kad laivų statyba, jų remontas, personalo mokymas ir saugumas būtų tie aspektai, apie kuris būtų kalbama pirmiausia. Mūsų parlamente 2006 metais jūrų transporto sektorius jau buvo aptariamas. Ir visa tai yra jūrų transporto vienas iš svarbiausių elementų. Mūsų parlamentas ragina komisiją tęsti kovą prieš piknaudžiavimą kitų valstybių vėliavomis. Ta E, kova, neaišku, jau tikrai yra prasidėjusi, jeigu ir prasidėjo, tai jos dar yra tik pradžia. Tačiau, manyčiau, reikia kovoti ne su kitų valstybių vėliavų naudojimu, tačiau e, su e, piknaudžiavimu šiuo reiškiniu, nes jeigu to nesimsime, mūsų geri ketinimai ir liks tik gražų žodžiai. Svarbu, kad šis sektorius atitiktų aplinkosauginius ir socialinius standartus, kad būtų kalbama apie jūreivių mokymą, tų jūreivių, kurie yra kilę iš ES, nes konkurencijos iškraipimas yra susijęs pirmiausia ne su valstybės pagalba, bet su socialiniu dempingu, su aplinkos sauginiu dempingu. Geriausias saugumo užtikrinimas jūrų transporto srityje e, būtų tas, kad laivus valdytų tos įgulos, kurios yra gerai apmokytos, tinkamai pasiruošusios ir dirba geromis sąlygomis. Su pasitenkinimu noriu pažymėti, kad yra kalbama apie jūreivių mokymą visą gyvenimą, apie profesinės kvalifikacijos kelimą, kompetencijos stiprinimą. Reikia, kad visa tai būtų pripažinta teisė visiems žmonėms, kurie dirba jūrų transporto sektoriuje. Svarbu, kad šis, šias taisyklės priimtų ir įgyvendintų uh, jūrų uh, transporto įmonių savininkai. Šis dokumentas padės siekti pažangos šiame sektoriuje, tai belieka nemažai prieštaravimų. Uh, E, yra kalbama apie laisvą konkurenciją. Per nelik daug jaučiasi lobistų anspaudas, ultraliberalų anspaudas. Pavyzdys, kaip paremti darbo vietų kūrimą ir tuo pat metu reikalauti studijų, kaip naujos technologijos galėtų pakeisti žmonės, kurie dabar plaukia į jūrą. Kaip ginti dempingo, e, kovą su dempingu jeigu atplaukia į darbuotojai, jeigu laivus įplaukia darbuotojai, kurių, kurie neturi vienodų teisių kaip ES jūreiviai. Kai kas siekdami e, uždirbti daugiau, apsima transportuoti netgi prekes, kurios yra e, nedeklaruotos ir tuo pat metu pavojingos žmonių sveikatai ir aplinkai. Turime kartu kovoti su tais reiškiniais, nes yra būtina, kad būtų pagaliau įdėkta gera jūrų transporto politika. Ir pirmiausia, kad būtų demonstruojama pagarba tiem žmonėms, kurie rizikuoja gyvybę tam, kad galėtų patenkinti kažkieno poreikius. Dėkui. Now, madam... Ačiū labai, ponė Rosbach. Laisvės ir demokratijos frakcijos vardu pusantros minutės leisime kalbėti. Ačiū pirmininkė. Šis dokumentas yra pakankamai ambicingas. Norėčiau pakomentuoti keletą aspektų. Reiktų plėsti ES laivyną. Gerai, galiu tam pritarti, tačiau pastebėjome, kad per pastarosius metus šiame sektoriuje iškilo nemažai problemų. Sąnaudos yra labai didelės ir e, jos yra perkeliamos ant pervežamų gaminių pervežimų gaminių kainą. Mes esame prieėmę labai griežtas aplinkos sauginės normas Europos Sąjungoje, tačiau pažvelkime, kas atsitinka su laivų vėliavomis, jos e, yra keičiamos į e, pigesnės pigesnių valstybių vėliavas. Taip pat pažvelkime į piratavimo problemą ir šioje srityje mes privalome užtikrinti, kad pakrančių laivybos srityje būtų e, veiksmingiau kovojama tiek su piratavimu, tiek su e, gamtos e, katastrofomis, aplinkosauginėmis katastrofomis. Taip pat reikia nepamiršti ir laivų statybos pramonės. Yra labai gražus dalykas statyti laivus, tačiau tie laivai, kuriuos pastatome Europoje, plaukioja Indijoje. Ponas Marinėskus. Ačiū, ponia pirmininkė. ES jūrų transporto verslas negali būti vertinamas atskirai nuo tarptautinio konteksto. ES yra svarbi e, rinkos dalyvė, kalbant apie keleivių transportą ir konteinerių transportą. E, Šiame sektoriuje ES e, pasiekimai turi būti pagerinti. Labai svarbu, kad gerėtų jūreivių mokymas, jų darbo sąlygas. Svarbu, kad e, taip pat jų gyvenimo sąlygos pagerėtų tuo met, kai jie neplaukia jūro, kai leidžia laiką sausumoje. E, laivų gamintojai ir jų naudotojai sako, kad jiems trūksta kvalifikuotos darbo jėgos artimųjų rytų ir Azijos kompanijos suteikia daug daugiau privalumų jūreiviams negu Europos kompanijos. Būtent dėl to jūrų profesionalai mieliau dirba laivų savininkams, kurie yra Kinijoje ar Dubajuje ir apsima dirbti po kitos valstybės vėliavą. Ta situacija turi būti ištaisyta, taip toliau dirbti nebegalima. Valstybės narės turi glaudžiau bendradarbiauti, kad būtų galima harmonizuoti E, taisyklė šioje srityje, kad būtų galima surenkti mokymus, stažuotės, kad būtų galima pagerinti jūreivių mokymą atitinkamuose mokyklose. Kitas aspektas - saugumas. Dėl to kartais gali kilti pavojus tarptautiniam jūro transportui. Kai jo trūksta, gali kilti toks pavojus. Pavyzdžiui, Afrikos iškišulys Atalanta operacija yra sėkminga Tačiau mums reikia daugiau saugumų, reikėtų, kad jūreiviai galėtų e, lengviau veikti, e, turėdami geresnės priemonės, negu turi iki šiol. Ačiū. Dėkoju. Kolega Elkadrajui, dvi minutės. Eh, Ačiū, pirmininkė, kolegos. Pirmiausiai norėčiau pritarti kolegos Fleckenstein pastebėjimams ir padėkoti pranešėjai Vandalin už puikiai atliktą darbą. Jis vėl e, iškėlė svarbiausius klausimus, pirmiausiai pabrėždamas jūrų transporto svarbą, paminėdamas konkurencinę pasauliniu mastu ir jos įtaką šiam sektoriui ES tuo pačiu taip pat pabrėždamas būtinybę siekti e, tvarumo jūrų transporte bei paminėdamas pigių vėliavų problemą. Mes visi turime e, dirbti kartu siekiančias problemas įspręsti ir tai reiškia, kad valstybinė parama turi būti teikiama koordinuotai. Dėl užimtumo ir darbo sąlygų sutinku, kad reikia jūrininko profesiją padaryti patrauklesnė jaunimui, reikia dėti daugiau pastangų, skleidžiant informaciją apie jūrininkų karjeros galimybės, apie mokymus, taip pat būtina pagerinti darbo sąlygas užtikrinant, kad jos atitiktų tarptautinės darbo organizacijos standartus ir būtų šios organizacijos kontroliuojamos. Dar vienas aspektas, kuris jau buvo minėtas, yra susijęs su jūrų transporto rūšės e, tvarumu. Ir šios rytie dar daug ką būtina pagerinti, kalbant apie darbo saugą. Jūrininko profesija taps patraukli tik tuo atveju, jeigu e, jūrininko darbas bus pakankamai saugus, todėl mes privalome stiprinti ir toliau remti Atalantą misiją Somalio pakrantėje. Žodis poniai Maisner dabar. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, kaip kalbėdama e, liberalų frakcijos vardu, norėčiau padėkoti ponui Vandal. Mes visi pastebėjome, kad jisai visą savo sielą e, yra e, atsidavęs jūrų transporto sektoriu ir e, kalbėdami apie šį, šią sritį pastebėme, kad pastaraisiais metais, kai buvo kilusi krizė, ši jūrų transporto rušis e, jai ypač buvo palyginus atsparesnė už kitas e, E, kitus sektorius. Aš manyčiau, kad ir ateityje šis sektorius e, turės ypatingai didelę reikšmę Europai. Transporto sektorius, e, šios, šis transporto sektorius ateityje taip pat auks stipriai. 90 procentų visų mūsų, viso, visų, visų mūsų vykdomo transporto, visų transporto prekybos srautų yra, eina būtent per jūras ir mes turime aišku e, padidė, e, skatinti žmonės domėti šio sektoriumi, taip pat domėtis pačia jūrininko profesija ir tai, ir tai reiškia daryti ją patrauklesnė, jauni žmonės turi matyti, kokios e, ateities perspektyvos gali būti siejamos su e, jūrų e, transportu. Aš manyčiau, kad e, Čioje e, srityje mes galime dar daug ką padaryti, taip kaip galime daug padaryti ir aplinkosaugos srityje. Būtent aplinkosaugos srityje e, ši jūrų transporto rušis gali labai daug padaryti, e, kalbant apie sieros oksido, azoto oksido išmetimus į atmosferą. Jūrų transporto sektorius gali gerokai sumažinti savo emisijas. Tai buvo jau minėta ir tai yra labai svarbu. Jūrų transportas tarptautinėje arenoje yra labai konkurencingas ir mes turime išlaikyti savo lyderės vaidmenį. Tam reikia tam tikromis aplinkybėmis ir biudžetinių investicijų, tai yra e, viešosios paramos, valstybės paramos ir be abejo reikia plėtoti įvairias su jūrų transportu susijusias strategijas. Dėkoju. Ačiū poniai Masnar, ponas Mikė. Monsieur le Président, merci. Euh. Ponas Rykė, ačiū, ponė pirmininkė. Pane komisarė, iš tiesų ES lygmenių turi būti vykdoma ambicinga ir ilgalaikė jūrų transporto politika. Svarbu nepamiršti šio sektoriaus specifiškumų, svarbu atsižvelgti iškylančius iššūkius. Jūrų transportas yra strateginis ES daugeliu atžvilgių. Pirmiausia, dėl E, to vaidmens, kurį vaidina darbo vietų kūrimo srityje, dėl tarptautinės savo dimensijos, dėl ekologinių įvairių aspektų. Buvo priminta, kad 80 procentų prekybos vyksta jūrų keliu. Pono Vandalin pranešimas rodo, kokį kelią reikėtų rinktis. Iškeliami strateginiai tikslai, išsiaiškinta, kokios rytis yra prioritetinės, kalbant apie jūrų transporto plėtojimą. Norėčiau paminėti keletą dalykų, kurias rėmėme kartu su kolega Restų transporto komitete. Mūsų supratimu, ES turi veikti stiprindama Europos e, jūrų transporto konkurencingumą. Visą tai yra susijęs su darbo sąlygų pagerinimu, su karjeros galimybių pagerinimu šiame sektoriuje. Tuo pat metu svarbu e, nuo šių tikslų neatsėti konkurencingumo e, ir sąžiningos konkurencijos. ES politika turėtų būti susijusi su e, tam tikrų centrų įsteigimu, kur būtų e, kontroliuojami išmetalai į atmosferą kenksmingų medžiagų. Svarbu, kad jūrų uostų um, e, infrastruktūra taip pat būtų tobulinama. Europos parlamentas šiandien teikia savo siūlymus iki 2018 metų. Norime pasakyti, kad pono Vandalent pranešimas buvo tikrai puikus, transporto komitetas didelę daugumą pritarė šiam pranešimui. Tikimės, kad lygiai taip pat pasielgs ir visas Europos parlamentas. Tuo būdu Europos parlamentas bus stipresnis dėrybose. Dėkuoju. Ačiū ponui Rike, ponia Tikau, dvi minutės. Transportul maritim devine ekstrem de important. Dėkoju, ponė pirmininkė. Jūrų transportas tampa vis svarbesnis ES, kadangi jūrų sektorius susiduria su didžiulė konkurencija. Ne tik ES lygių, bet ir tarptautinių lygių. Mes norime pabrėžti e, šios ekonominės veiklos svarbą. Ir ES lygių, ir už jos ribų. Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad dar yra valstybių narių, kurios yra įrašytos į juoduosius sąrašus, į Paryžiaus sutarimo memorandumų juoduosius sąrašus. E, tai yra e, e, ženklas, kad valstybės narės turi elgtis kitaip, kad laivų savininkai turi elgtis atitinkamai, kad galėtų būti išbraukti iš tų sąrašų ir patekti taip vadinamus baltuosius sąrašus. Aš manau, kad visose valstybėse narėse, kurios yra jūrinės valstybės, svarbu, kad būtų europiniai centrai, greito reagavimo centrai, kurie imtųsi veikti skubos atvejais. Džiaugiuosi, turėdamas progą kalbėti ir norėčiau paraginti komisiją e, pasinaudoti tuo, kad ES turi tiesioginę prieiga prie Jaudosios jūros, o tai yra strateginis regionas visai ES. Dėl to komisija, kaip ir kitų ES jūrų atveju, e, imtis projektų, kad būtų plėtojami transporto koridoriai vedantis e, prie Jaudosios jūros. Rotterdamo ir Konstancijos e, e, koridorius galėtų sutrumpinti e, koridorių tarp Šiaurės jūros ir Juodosios jūros. Dėl to kreipiuosi Europos komisiją ir valstybės narės, ragindama parengti prioritetinius prioritetus ir 18 pro, koridoriaus projektą gyveninti kuo greičiau. Net jeigu e, jūrų transportas yra netoks taršus kaip kitos transporto rūšys, aš žinau, kad e, e, yra prašoma šią transporto rūšį įtraukti į atitinkamas schemas susijusias su leidimais prekiauti taršos emisijomis. Šiandien yra susidurima su dideliais iššūkiais susijusiais su krize. Nuo jos kenčia ir jūrų politika. Jaučiama, e, jaučiamas kvalifikuoto personalo stygius. Sąlygos, kuriomis dirba e, laivų įgulos, yra susijusios su ES laivynų konkurencingumu. Ir aš manau, kad dėl to mes turėtume padidinti tų e, žmonių mobilumą be jokių barjerų. Dėkoju. Ponas Kelly, atrodo, jo nėra salėje, aš jo nematau. Jeigu taip yra, tuomet norėčiau steikti žodį poniai Ajalai Sender. Dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveikinu poną Vandalin ir kolegą Lekinštain už e, puikiai parengtą tekstą, kuris mus e, pastumės į priekį. Europos parlamentas e, parodo savo dėmesį šiai temai ir aš dėkoju už tai, kad į mano pastabas taip pat buvo atsižvelgta. Aš manau svarbu, kad uostai ir laivai būtų e, priderinti prie naujų reikalavimų, pavyzdžiui, kalbant apie neįgalių asmenų mobilumo reikalavimą ir e, laivybos pramonė turi prisitaikyti prie naujų reikalavimų. Taip pat labai svarbu e, stiprinti jūrininkų mokymo ir kvalifikacijos kelimo e, sistemas, galimybės. Ir aš manyčiau, taip pat reikia kalbėti ir apie aplinkosauginius reikalavimus, kurie būtų taikomi šiai transporto rūšiai, šiam sektoriui, pavyzdžiui, pereinant laivams prie kitokio, prie švaresnio kūro ir panašiai. E, egzistuoja įvairūs trans, e, e, e, įvairios pažangios navigacijos sistemos, pavyzdžiui, Galilėjo ir aš manyčiau, kad tomis galimybėmis, techninėmis galimybėmis taip pat galėtų pasinaudoti jūrų transporto sektorius. Reikėtų skatinti ir laivų statybos kokybės, kokybę taip pat reikia E, pabrėžti reikėtų ir Europos uostų vaidmenį, kuriant ir plėtojant naujus transeuropinius tinklus. Dėkoju. Ačiū. Dabar pereiname prie spontaniškų pasisakymų procedūros. Ponas Papanikolau prašo žodžio. Ačiū, ponė pirmininkė. Ši strategija, kuria ši, dėl kurios šiandieną diskutuojame, yra tikrai ambicinga, kalbant apie gairės. Esu įstikinęs tuo, ką sakė ir ponas Komotsakos, ir pranešėjas, kuris buvo pranešėjas mūsų frakcijos e, vardu. Aš norėčiau pasisakyti kaip Libė komiteto e, atstovas. Ir mes e, E, kalbėjome apie e-maritime iniciatyvą remiantis komisijos tekstu, tekstu, integruotos informacijos valdymo sistemos įdėgymas yra numatytas. Tai, būtų, mm, tai palengvintų visų jūroje plaukiojančių laivų ir jų, juose esančių prekių e, valdymą. Aš nežinau, kiek ta sistema yra pažengusi. Ir tokios sistemos padėtų ir kovoti su e, priekyba žmonėmis. Nežinau, ką komisija ketina daryti, ar jis savo komunikate apie tai kalbės, ar, ar, ir, ar bus e, numatyti skirti, skirtingos kompetencijos rytis, ar tokios, tokie, e, tokios sistemos bus valdomas kažkaip bendrai. E, šito mes nežinome. Ačiū. Klausimas aiškus, sako pirmininkas, dabar ponas Pasko. President. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau du aspektus paminėti, apie kuriuos kalbėjo pranešėjas, tačiau giliau neorganizavo. Pirmasis tai, analizavo pirmasis tai yra piratavimas. Manau, kad reiktų vadovautis tarptautinės jūrų organizacijos taisyklėmis dėl savyginos e, bei stiprinti E, operacijos Atalanta pajėgumus. Kitas klausimas yra susijęs su tampresnėmis sąsajomis tarp jūrų, transporto ir vidaus upių laivybos atsižvelgiant į socialinius, ekonominius bei aplinkosauginius sektorius, ypatingai e, Dunojaus baseine. Pone Tikau dar norėt pasisakyti, nors jau kalbėjau. Ačiū, ponė pirmininkė, norėčiau pap... užduoti komisarui du klausimus. Um, un raport pe care îl solicităm Comisiei Europene privind eficacitatea. Mes komisijos prašome parengti pranešimą. Tai būtų Marko Prolo efektyvumo projektas. Antras klausimas būtų toks. Norėčiau paklausti, ar bus teikiama naujų teisėkuros pasiūlymų, kai dėl to, kokį vaidmenį vaidina jūrų uostą Europos Sąjungoje toje logistikos bendroje politikoje. More, think, like... Dar vienas kolega norėtų kalbėti, tai yra ponas Komatsakas. Pirmininkė, ačiū, kad suteikėte žodį. Aš dėl vienos priežasties jo paprašiau pradžioje pamiršau vieną aspektą kalbėdamas ir norėčiau dabar jį paminėti. Mm, pirmiausiai, e, tai norėjau kalbėti apie Europos jūrų saugos agentūros vaidmenį. Jos atliekamas darbas iš tikrųjų labai svarbus, su kolegomis lankėmės šią agentūrą ir jos veikla yra labai naudinga. Rengiant ES jūrų transporto strategiją, agentūra nusipelno mūsų paramos Todėl manau, kad jos darbas gali palengvinti ne tik jūrų transporto veiklą, tačiau ir kitų sektorių veiklą, pavyzdžiui, kaupiant ir naudojantis kitų agentūrų, tokių kaip Frontex, turimais duomenimis. Ir kalbant apie Europos jūrų transporto strategiją, agentūrų veikla apskritai yra labai svarbi. Ačiū labai. Pirmininkas dėkoja ir steikia žodį komisarui atsakyti į užduotus klausimus. Pirmininkė, gerbimi parlamento nariai, ši diskusija, gyva diskusija pabrėžė pono Vandalino pranešimo svarbą, nes dabartinė jūrų transporto politikos strategija numato ilgalaikę politikos viziją, tačiau tuo, tuo pačiu metu turiu atkreipti dėmesį į svarbiausias dabartinės problemas. Komisarų kolegija rengia e, detalizuotas e, strategijos įgyvendinimo gairias. Jas reikia atsižvelgti e, trimis aspektais. Pirmiausiai dėl valstybinės paramos jūrų uostams už konkurenciją atsakingas E, komisaras bei kiti komisarai čia turėtų suderinti savo pozicijas, o derinimas užtruks truputėlį laiko, e, todėl dabar konkrečiai nieko negaliu pasakyti dėl Marko Polo programos ir jos sąsajų su transeuropiniais tinklais. Tai mes susėsime abi diskusijas ir abu projektus dėl e, jūrų uostų teisės aktų. Mes šiuo metu neturime jokių teisės aktų projektų. Ačiū dar kartą už diskusiją. Įsakytos mintis buvo labai naudingos komisijos darbui. Ačiū komisarui. Žodis teikimas pranešėjai ponui Vandalinui. Ačiū komisijos nariai, dėkoju visiems kolegoms. Yra puikus konstruktyvaus bendradarbiavimo pavyzdys. Daugelį iš jūsų minėjo įvairias temas, įvairius klausimus, e, visų pirma, aplinkos saugos klausimą. Iš tiesų, šiame, šioje sektoriuje mes gerokai pagerinsime e, aplinkosaugos reikalavimų laikymas ir taip pat buvo minėtas ir e, žalesnio kūro naudojimas. Aš manyčiau, kad komisija iš tiesų galėtų atsižvelgti ir į šį aspektą. Kai kurie kolegos minėjo ir žaliųjų uostų problematiką. Tai yra uostai, kuriuose laivai būtų prižiūrėmi labiau tausojant aplinką, taip pat naudojant e, žalesnį kūrą vadinamai. Ir aš manyčiau, kad Tai būtų puikus pavyzdys, e, leidžiant veikti tokiems žaliesiems uostams, aš manyčiau, kad situacija tikrai pagerėtų. Uh, E, kai kurie kolegos minėjo ir saugumo klausimą, ir e, reikalavo trečiojo paketo įgyvendinimo e, svarbą. Kolegė Tikau minėjo ir sustarimo memorandumą. Ir dabar mes kalbame ir apie stebėsenos procedūrą, kurios principai taip pat yra pakeisti ir mes sukursime papildomus impulsus geresniam stebėjimui užtikrinti. Slovakija dar nėra patekusi į baltąjį sąrašą, taigi jiems teks dar šiek tiek pasistengti. Taip pat kalbėjome apie eksploatavimą, laivų eksploatavimą ir statybą. Puikiai žinome, kad kalbant apie klasifikavimo tarnybas, jos turi čia labai atsargiai elgtis, kadangi norime pasirūpinti, kad nebūtų prarandamos darbo vietos. Na ir galiausiai Atalantos misija buvo aptarta. Visai neseniai Niderlandų jūrų laivynas išgelbėjo karinį, e, atsiprašau, prekybinį laivą iš piratų rankų, Niderlandų prekybinį laivą, taigi mes turime pasirūpinti, kad ta misija gautų pridėtinės vertės. Na ir galiausiai norėčiau padėkoti komisarui. Visai komisijai tikiuosi, kad e, visos rekomendacijos mūsų atspindės jūsų veiksmų plane. Dėkoju. Ačiū ponui Vandalenui. Diskusija šiuo klausimu baigiama. Balsuosime po dviejų savaičių per dalinę sesiją Briuselyje. Norėčiau pasakinti komisarę.